Dear colleagues, uh, good afternoon. Mėly kolegos, laba diena. Pradėsime nuo pirmo punkto, darbo trukės tvirtinimo. Tik norėčiau pateikti Jums štai kokį pasiūlymą. Rytoj 10 val. vietų šios dienos svarstysime e, ketvirtąjį punktą, es teisingumo rezultatų suvestimą. Jeigu niekas neprieštarauja, tai laikome, kad darbo trukė patvirtinta dėl pirmininko pranešimų. Deja, Turiu pasakyti, kad šiandieną dėja nebus vertimo į kruatų ir gėlų kalbas. E, taip pat kalbant apie e, koordinatorių rekomendacijas pagal 205 taisyklę, e, galime tvirtinti protokolus. Pranešėjai buvo Makovei dėl Šengeno teisės aktų su Šengeno informacinė sistema Bulgarijos Respublikoje, o taip pat ponas Kostas Visogonas buvo paskirtas pranešėjų dėl e, kultūrinių prekių importo. Jeigu komiteto rekomendacijoms pritarėte, o matau, kad taip ir yra, tai mes galime judėti prie protokolų tvirtinimų gegužės 8 dienos ir lapkričio 28 dienos. Jeigu niekas neprieštarauja, vėlgi laikome, kad protokolai patvirtinti. Ir dabar Matau, kad ponia Matsulų nori pasisakyti dėl darbo tvarkos, taigi prašau, Roberta. Ačiū, Klaudė, ačiū. Pirminkė, prieš mums pradedant, noriu labai trumpai išsakyti savo pasibaisėjimą, kad prabėgus penkėmės e, nuo e, žiaurios žurnalistės žūties, nužudimo Maltoje, dabar Jankučiak, kitas žurnalistas, e, E, Slovakijoje praeitą naktį buvo nušutytas draugės savo merginais, buvo 27 metų. Na ir iš tikrųjų tokie dalykai yra neprimtini. Dėl to EPP reikalauja, kad komitetas pirmiausiai pagerbtų aukas tylos minute, žmonės, kurie pasiaukojo e, ieškodami tiesos, gindami tiesą. Taip pat mes turime pabrėžti, kad iš tikrųjų laisvės, kalbos laisvės bei spaudos laisvės e, principų netemti jok šešėlis. Taigi šiandieną be abejo mes gėdėsime, bet rytoj reikalausime imtis priemonių. Kągi, ponia Mitsula? Matau, kad kolegos neprieštarauja. Taigi dėl ponios Mitsulos Jana Kuzeka, slovako žurnalista, kuriam buvo 27 metai, iš tikrųjų pagerbkime tylos minutę. Paprašysiu trumpam visų atsistoti kolegos. Thank you, colleagues. Ačiū kolegos. Na kągi kolegos, dabar galime dėti prie pirmo darbo tokias punkto. Tai ponios Helgas Stevens pristatomas dvi rekomendacijos, tiksliau projektai dėl tarybos sprendimo Europos tarybos konvencijos dėl turizmo prevencijos ir taip pat papildomų protokolo. Noriu tik tai priminti kolegos, kad tai yra procedūra pagal nutilėjimą ir tik tai procedūrinė pakeitimai bus nagrinėjami. Dabar pirmiausia įstiksiu žodį pranešėjai, e, panestybėms ir porošėlėms pranešėjams ir taip pat, kaip suprantu, teisės tarnyba ketina šitą pridurti institucijos vardu. Taigi kolegos, kurie nagrinėja šį dokumentų paketą, taip pat turėtų tikėtis to pasakymo. Dabar su malonumu teiksiu žodį Helgai, kad negalėtų padaryti savo pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir taip pat noriu padėkoti kolegoms. Dabar norėčiau šiandieną pristatyti du pranešimus dėl kovos su terorizmu. Kovas su terorizmu yra globalus procesas. Ir visi mes turime veikti iš vien su savo patikimais partneriais. Mano kolegė parlamentarė Holmeier taip pat dar pranešėjai Tera komitetui, e, gerokai pasistomė į priekį, ruošiant 2017 metų kovo dieną inicijuotą mm, kovos terorizmų direktyvą ir, kaip suprantu, taip pat Europos konvencija bei papildomas protokolas jau buvo pasirašyti sąjungos vartu e, Rygoje, Latvijoje spalio mėnesį. Baigu šį procesą. Na ir dabar taryba 17 metų gruodžio 18 dieną paprašė parlamento pritarti šiems dviems tarybos sprendimams, kuriuos dabar nagrinėsime. Vienas dalykas, kurį verta pabrėžti, būtų tai, kad abu tekstai taip pat daug kalba apie bendradarbiavimą su partneriais už ES ribų ir baudžiamosios teisės tam tikrų aspektų gyvenimų dėl 2014 m. 2178 tarybos rezoliucijos. E, papildomas protokolas prie tarybos konvencijos e, numato tam tikras priemonės, pavyzdžiui, e, persekiama už dalyvavimą grupinėje veikloje siekiant teroristinių kažkokių tai išpolių įgyvendinimo, taip pat kelionę į terorizmo ruošimo stovyklas ir panašiai. Tai, nu, tai yra veikla priskiriama baudžiamosioms veikoms. Na ir kaip E, mano aiškinamajame memorandume yra parašyta, iš tikrųjų kova su užsienio kovotojais yra esminis kovos terorizmo elementas. Taigi mes dabar turime iš tikrųjų reaguoti šitą gana naują reiškinį. Tai prisidės prie saugumo ir kovos terorizmo priemonių stiprinimo taip pat ir už ES sienų. Šis protokolas taip pat numato sukurti tinklą, kur būtų 24 valandas dirbantis kontaktiniai asmenys, kontaktiniai punktai. E, Na ir taip pat vertėtų paminėti, kad Europos tarybos valstybės narės e, jau, nu, jau yra sukūrę tokį tinklą, kuriame veikia nacionaliniai kontaktiniai e, asmenys. Jis veikia nuo 2017 metų gruodžio ir be to taip pat taryba e, siūlo paskirti Europolą, ES atstovaujančiųjų kontaktinių punktų. Na tai tiek būtų ir dėkoju už jūsų dėmesį. Ačiū, Helga. Taigi tokia būtų jūsų rekomendacija. Dabar, jeigu galėčiau, noriu kreiptis ir paklausti, ar yra šešėlinių pranešėjų, kurie norėtų ką nors pridurti. Panas Statina, panas Tomas. Jūs tada pasakėte pirmas, o po to panas Statina, kai jūs prisijungtė. Taigi Tomas Sočiavskis. Ačiū. Pirmininkė, ačiū pranešėjai už šį parengtą pranešimą. E, manau, kad kova su terorizmu yra iš tikrųjų sudėtingas klausimas, kompleksinis klausimas ir manau, kad ateityje mes e, daugiau galvosime ne tik tai apie e, e, naujas baudžiamasis veikas, kurios būtų įtraukiamas į įvairius teisės aktus, į baudžiamasis kodeksus, tokius kaip apmokymas, turistų stovyklas ir panašiai, bet e, galbūt daugiau skirsime dėmesio pačiam radikalizavimus reiškiniui. Ir netgi tam tikrų gairių ar rekomendacijų skelbimas arba kurstimas radikalizuotis galėtų taip pat būti priskita prie baudžiamųjų veikų. Kadangi visoje eilėje valstybių narių, pastaraisiais metais mes kaip tik tai matėme tą problemą, kad policija ignoruodavo tokius kurstimo radikalizuotis veiksmus, sakydami, kad tai yra tik tai atskiri asmeniniai pareiškimai ir tokiu. Ir vien tik tai tuo vadovantis be abejo, joks asmo negali būti radikalizuotas. Tačiau jeigu pažvelgėme į globalesnę situaciją e, plačiau, matome, kad iš tikrųjų nemažai tokių žmonių realiai po to išvyko į Siriją, būtent vien tik tai pasiklausė keleto žodžių arba e, sulaukė tam tikrų įspūdį darančių, sakykime, video pranešimų, kuriuos užrašė užsienio kovotojai jau e, anksčiau nuvykę į Siriją. Taigi tai yra naujas reiškinys ir mes turime su tuo kažkaip e, susidoroti. Dar vienas klausimas yra terorizmo finansavimas, nes dabar tai vyksta nebe tik tai įprasnėmis priemonėmis, bet taip pat ir panaudojant kriptovaliutas. Mus neseniai perspėjo, pažiūrėjau, mūsų čekų kolegos iš saugos tarnybų. E, E, jie iš tikrųjų mums pranešė, kad e, daugiau dėmesio reikia skirti būtent šiai konkrečiai sričiai. Tai nėra kažkoks vienas pavienis atvejis. Finansai, lėšos yra renkami būtent kriptovaliutomis, ar tai būtų bitkoinas ar kitos kriptovaliutos, e, siekiant apmokėti teroristų kelionės išlaidas. Tai dar viena problema. Na, tai tą norėjau papildyti, o šiaip sveikinu pranešimą ir tikrai noriu padėkoti ponė pranešėjai už jos nuveiktą darbą. Ir taip pat esu tikras, kad e, tai, ko gero, buvo be negeriausia, veiksmingiausia reakcija į arba atsakas į Europos piliečių pageidavimą, kad nuo žodžių būtų imtasi veiksmų, būtų perėta prie veiksmų ir būtų pradėta realiai kovoti su teroristais. Kągi, toliau. Gomas. Uh, tiesiog dėl pusiausvėros, jeigu nieko prieš. Na, pirmiausiai pasisakysiu Katerina Kiničiai vardu. Jis yra mūsų frakcijos šešėlinė pranešė, bet šiandien negalėjo dalyvauti, todėl paprašė manęs perskaityti štai kokį pranešimą. Jis dėkoja poniai Helgi Stevens už pristatytus šios du pranešimus ir atsiprašo, kad negali dalyvauti šiandienos posėdėje teroristiniai išpoliai įvykti per pastaros metus iš tikrųjų rodo, kad e, tarp valstybinės terorizmo pobūdis reikalauja stipraus tarptinio bendradarbiavimo ir kad ne viena valstybė negali su terorizmu kovoti pavieniui. Kaip žinote, direktyva e, dėl kovos terorizmo e, numato bendradarbiavimą tiek sąjungos viduje, tiek tarptautiniu metu. Mes tu siekiant užkėsti kelią terorizmui ir smurtiniam ekstremizmui. Na, iš tikrųjų, kai kalbame apie teroristinius susijusius nusikaltimus, E, nu, numatome tam tikri papildomi baudžiamieji straipsniai, papildomas baudžiamas nuostatos dėl, e, tarkim, palaikymo ryšių e, su užsienio teroristų tinklais ir panašiai. Be abejo, tai prisidės galbūt šiek tiek efektyviau sprendžiant terorizmo problemą. Taip pat E, šios konvencijos be abejo sustiprins toliau tarptautinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir toliau perskaitysiu. Perskaičiau tai, ką ponė Kiničiai manęs prašė pristatyti, bet dar nuo savęs noriu šitą pridurti. Manau, kad iš tikrųjų tai buvo visiškai e, teisingas sprendimas, e, būtent paskiriant Europolą kontaktinę instituciją šiam sustiprintam bendradarbiavimui. E, E, kurį mes vis raginame stiprinti iš savo valstybių narių ir be abejo, e, kovojant su terorizmu labai svarbu bendradarbiauti ne tik sąjungos ribose, bet ir su išornėmis valstybėmis už mūsų sąjungos ribų. Ir taip pat turime ne pamiršti mūsų išorinių veiksmų, išorinių priemonių. E, nes kartais būtent mūsų išoriniai veiksmai e, sukuria tam tikrą pagrindą terorizmui stiprėti. E, Taip pat noriu paminėti, kad nevertėtų pakliūti į pastus terorizmui priskiriant viską, kas a, ato, tenkina arba kas yra palanku trečiosiams išoriniams jėgoms. Nes kai kada totalitariniai režimai, daikstydamėsi kovas terorizmu, bando imtis uh, beprecedentinių priemonių. Na, aš leiskite, a, aš jums priminsiu tiesiog, kad kažkada ir Nelsonas Mandela buvo priskirtas prie teroristų, bet jisai niekada toks nebuvo, jis buvo kovotojas už laisvę. Dėl to mes turime iš tikrųjų labai atsargiai e, elgtis, e, galvodami, pavyzdžiui, apie galimą perdavimą, kaip padarė Čekijos Respublika, e, perdamą asmenį, išduodamą asmenį tam tikrą Turkijai, e, vien dėl to, kad tas asmo yra kaltinamas e, terorizmu. Nes iš tikrųjų tai buvo e, gana žinomas turkų, tai yra Sirijos lyderis. Kurdų, vienas iš kurdų vadų, kuris iš tikrųjų kovojo su tikruoju, pačiu blogiausiu terorizmo pasireiškimu, būtent ISIS arba DAESH ir vadinti jį teroristų šiuo atveju iš tikrųjų yra tiesiog e, visiškai neprimtina. E, jo labiau, kad mes matome, kad Turkija pati pažeidinėja žmogaus teisės, nepaisant to, kad jinai yra valstybė kandidatė. Na, taip pat mm, kitas atvejas, kai Turkija reikalavo išduoti pana Čiapuk, e, arba kitos valstybės, tokios kaip Etijopija, pažiūrėjau, kur mm, Britų kilmės Etijopijos pilietis vėlgi buvo pagrobtas ir uh, E, dabar apkalintas terorizmų sėdi kalėjime. E, aš manau, kad turime atskirti tokius atvejus, negalime leisti, kad būtų e, terorizmo priedanga piknaudžiaujama būtent įvairios, įvairiose totalitarniuose režimuose, sustarojant su jų priešininkais. Ačiū, panė pirmininkė, pirmiausia. Aš norėčiau padėkoti Emai kurdų aktyvistas prieš porą dienų buvo suimtas. Ir jis nėra teroristas. Jis tikrai kovojo su uh, Islamo valstybės organizacija. Ir buvo visiškai netestai sulaikytas teisės saugos pareigūnų. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie šį dokumentą. Esu įsitikinęs, kad mums reikia bendradarbiauti, kovojant su terorizmo iššūkiais. Mums reikia stiprinti savo paėgas tam, kad galėtume užkirsti kelią ir pasipriešinti terorizmui. Turime užtikrinti pirmiausia mūsų piliečių saugumą. Ir todėl turime prisijungti ir prie konvencijos, ir prie jos papildomų protokolo visos ES vardu. Tai padėtų mums pagerinti savo bendradarbiavimą, ne tik keičiantis informaciją, o tai yra labai reikalinga be abejo, bet ir siekiant užtikrinti geresnę preven terorizmo prevenciją bei padėti terorizmo aukoms. Žinome, kad šiandien užsienio kovotojai, iškeliaujantis e, kovoti į trečiasias šalis, kelia pavojų. Ir konvencija yra viena iš priemonių, kurio, kuri mums yra reikalinga tam, kad mes galėtume kovoti su šiuo reiškiniu. Bet, pabrėžiu, tai yra tik viena iš reikalingų priemonių. Uh, Pastaraisiais metais ES padarė daug pažangos, kurdama e, saugumo sąjungą. Tačiau mes nu, turime nuolat vertinti visas grėsmes, nustatyti nauj, naujausias, tai, nuspręsti, kaip joms reikėtų su jomis reikėtų tvarkytis ir kartu turime užtikrinti deramą teroristinės veiklos prevenciją. Dėkoju. Panašu, kad niekas daugiau neprašė žodžio. A, Toma Tomai, prašau labai trumpai. Panašu, kad, Ana, jūs uh, suplakėte du dalykus į uh, vieną. Turkijos vyriausybės atstovai sulaikė asmenys, tą asmenį tik tai tam, kad Turki, Turkijos pareigūnų prašymą, atsiprašau, jis buvo sulaikytas, tik tai tam, kad būtų uh, apklaustas. Ir uh, aš be abejo negaliu jums nieko žadėti Čekijos vyriausybės ar teisės saugos pareigūnų vardu, bet aš nebejoju, kad jis nebus išduotas Turkijai, nes uh, JAV. Uh, Vokietija ir kitos šalis daro didžiulį spaudimą mūsų vyriausybei. Aš visiškai jums pritariu. Uh, Negalime leisti, kad e, kovai su terorizmu skirti teisės aktai būtų naudojami tam, kad galima būtų suiminėti asmenys ir e, išduoti juos nedemokratiškai valstybei. Dėkoju šį paaiškinimą. Na kągi, ačiū prieš suteikdamas žodį dar kartą Helgai. Aš norėčiau pasakyti, kad kad mes su teisininkų tarnyba turėtume aptarti tam tikrus su mūsų kompetencija susijusius klausimus. Taigi pirmiausia, žodis teisė, teisininkų tarnybų atstoviai. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamento teisininkų tarnyba žino apie kitų institucijų tarybos ir komisijos nugastavimus dėl galiojimų sudaryti, prisijungti prie šios konvencijos ir prie papildomo protokolo. Uh, tačiau mm, į mus nebūtų kreiptasi, kad mes patektume teisinę išvadą, todėl aš galiu tik tai sakyti preliminarias pastabas. Taip, iš tikrųjų, ES jau yra patvirtintos kelios priemonės, kurios skirtos kovai su terorizmu. E, komisijos pasiūlyme dėl tarybos sprendimo sudaryti šios sustarimus yra, pridėta, yra nurodytas visas tokių priemonių sąrašas. Ir viena iš jų yra, pažiūrėjau, 2017 e, e, metų direktyva numeris 541 dėl kovos su terorizmu. E, šios direktyvos taikymos rytį patenka ir tos rytis, kurios, taiko, kurios yra taikoma konvencija ir papildomas protokolas. Pagal ES funkcionavimo sutarties antrą straipsnį ES turi išskirtinę kompetenciją sudaryti tarptautinius susitarimus bei keisti šių uh, įsipareigojimus pagal šių, uh, šius susitarimus. Taigi ES tenka atsakomybė už tokią veiklą. Taigi mes preliminariai galime šiandien pasakyti, kad ES turi išskirtinę kompetenciją su, prie, sudaryti šią konvenciją ir jos papildomą protokolą. Uh, Ir būtent šios straipsnių rėmėsi komisija. Tai tiek labai trumpai ir dar porą žodžių. Be abejo, mes norėtume, kad būtų atlikta nuodugni analizė. Ir jeigu jūs manote, kad mes galime tą padaryti, prašome mus kreiptis. Na, įdomu bus išgirsti, ką pasakys pranešėja dėl to. Aš dabar labai trumpam žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Uh, man buvo nurodyta viena vertus pasakinti šį dokumentą ir pasidžiaugti tuo, kad jūs manote, kad šie dokumentai yra svarbus. Ir taip pat aš norėčiau patvirtinti, kad komisija mano, kad šies institucinės ir teisinės klausimas yra nepaprastai svarbus. Ir po to, kai pasisakė jūsų teisininkų tarnybos atstovė, aš nieko nebegaliu čia pridurti. Uh, Komisija da, laikosi savo argumentų ir mano, kad ji turi galimybę da, imtis vis e, reikalingų priemonių. Tačiau e, tai niekaip nepakeičia mūsų pozicijos dėl to, kad sudaryti šios dokumentus yra svarbu ir mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas ėmėsi žingsnių šiuo šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju ir dabar gal taryba galėtų trumpai pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę įsakyti savo nuomonę. Tarybos nuomonė yra tokia pat, kaip ir išdėstėta sprendime dėl Europos tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos ir jos papildomų protokolų sudarimo buvo nuspręsta, kad esminių pokyčių nuo to laiko neįvyko ir todėl nėra reikalinga keisti ir požiūrį. Tarybos sprendimo projektas dėl konvencijos sudarimo yra skirtas tam, kad e, galima būtų užtikrinti nusiklumą su tarybos sprendimu dėl pasir pasirašymo. Tai tiek norėjau pasakyti. Okay, um, Monika, you... Monika, ar jūs norėtumėte dar kažką pasakyti, nes aš uh, žinau, kad jūs atvykote šiek tiek vėliau, bet mes laiko turime. Taigi, ponia Olmar, prašau. Ačiū, ponia Pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad uh, perskaičius papildomo protokolą ir e, kon, Europos tarybos konvencijos dėl turizmo prevencijos e, pratesimo pasiūlymą, Aš manau, kad mes e, jau patvirtinome savo direktyvas, kurios iš esmės jau uh, įtvirtino konvencijos nuostatas. Uh, yra numatyta atsakomybė už dalyvavimą turistinėje veikloje, už mokymų, turistinių mokymų rengimą. Ir už kitus dalykus, susijus, pažiūrėjau, kad ir turizmo kurstimo propagandą. Iš tikrųjų, mes jau nemažai laiko skiriame visiems šiems klausimams. Dabar mes matome, kad Europos taryba iš esmės siekia tų pačių tikslų, kurių ir mes siekime tvirtindami direktyvą dėl kovos su terorizmu. Dėkoju. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Monika, išsijunkite mikrofoną, prašau. Gerai, dabar aš sutiksiu žodį poniai Stevens, prašau. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, e, ponė pirmininkė, už jų pastabas, dėkoju šešėlėms pranešėjams ir kitiems kolegoms, kurie domėsi šią temą, kurios, kurie pasisakė ir taip pat dėkoju ir teisininkų tarnybai ir visiems, kas prisidėjo prie šios diskusijos. Iš pradžių mes apie tai kalbėjome su šešėliniais pranešėjais. Ir manau, kad būtų gerai, jeigu mes dar kartą galėtume šį klausimą aptarti šešėliniais pranešėjais prieš perdėmį prie balsavimo. Dėkuoju, dėkuoju Helga, dėkuoju kolegoms už dalyvavimą. Pakeitimus galima teikti, o pakeitimai gali būti tokie procedūrinio pobūdžio iki kovo 7 dienos. Dėkuoju. Oh. Colleagues, we now we would proceed to Kolegos, dabar pereisime nu, prie punktų nuo 7 iki 14. Čia kalba eina apie naujasias psichoaktyvesias medžiagas. Bet man ką tik pranešė, kad. Pranešėjas atvyks tik tai 6 valandą. Pranešėja atvyks tik 6 e, valandą. Mes e, bandėme su ją susisiekti, bet ji atvyks tik tai e, šeštą valandą. Taigi, kolegos, e, mes dabar turėsime padaryti pertraukėlę. Suprantu, kad jau yra gan vėlu, bet um, turime tą padaryti. Aš kalbu apie punkt, darbo tvarkės punktus nuo 7 iki 14. Aš suprantu, kad tai nėra labai malonu nei kolegoms, kurie atvyko pas mus, nei sekretoriato darbuotojams, kurie dirba labai sunkiai. Taigi noriu pasakyti visiems, kas a, a, nepaprastai domisi psichotropinėmis medžiagomis šiek tiek palūkėti, ponė Metsula. Dėkui, bet gal aš galėčiau pristatyti Jums apie, apie poziciją prieš prasidedant diskusijai. A, tai Jūs norėtumėt pradėti tokią iš ankstinę diskusiją čia jūs sudarytume tokį precedentą, o tai mane neramina. Aš manau, kad iš tikrųjų gal irgi neblogai, kad pabandėte, bet e, nežinau, ar galima būtų iš tikrųjų leisti jums tai padaryti, nes, kaip sakiau, tai sukurtų precedentą, kad būtų rengiama tokia e, iš ankstinė diskusija prieš prezident tikrai diskusijai. Ar dar galime ką nors aptarti? Ne? Mums reikės kvorumo, ar ne, kiek aš suprantu. Ir kvorumas yra? Gerai, mes pasitikrinsime. Prašau, nepabėgėte visi iš karto. Dar dešimt minučių. Maita, you're here. Colleagues, the rapporteur is here. Maitė jau čia, pranešė jau čia, tai kolegos. Mm, kas nenorėjot laukti, tai jūsų nekantrumas pasiteisino ir pranešė jau čia. Okay. Okay, but, but the rapporteur is here. Yeah, even, yeah. So, um, colleagues, as the rapporteur um, begins to take... Kągi, pranešėja artėja prie savo vietos, tuoj į ją atsisės, į tą laiką aš pristatysiu klausimą. Tai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 darbo atvarkės punktai. Visi yra dėl naujų psichotropinių e, medžiagų. Uh, psichoktyvių medžiagų. Taryba priemė e, įgyvenančių sprendimų projektus dėl septynių medžiagų, kuriuoms turi būti taikomas kontrolės priemonės valstybės analizė ir parlamentas turi pateikti savo nuomonę pagal konsolidavimo procedūrą. Dėl visų šių, šių septynių klausimų mūsų pranešė yra Maitė Ir tuo pat metu vyksta ir procedūra jungtinių tautų atitinkama sistemoje dėl to, kad šios medžiagos būtų įtrauktos į mm, pagrindinės tarptautinės konvencijas dėl e, narkotikų kontrolės. Dėl to mes prie, pakvietėme ir tarybai pirmininkančią valstybę ir komisiją, kurių nėra. Komisija yra. Mhm. A, būtent dėl šio parengiamo darbo mes turime pranešę, tai yra pagrindinis dalykas. Uh, Taigi labai tai išlėto, Maitė, pristatinėjau šios klausimus tam, kad spėtumėt pasiruošti. Aš galiu pabandyti ir ištarti visus tos pavadinimus. Ačiū, pirmininkė, ačiū už kantrybę. Puiku, Maitė, prašom ir pradėti. Ačiū, pirmininkė. Aš labai trumpai, pirmininkė, pasisakysiu dėl Kosok narkotikų komiteto, kuris 12-16 e, dienomis e, susitiks vienoje. E, Taip, 61 sesija, kur bus kalbama apie tai, kad 12 naujų medžiagų turi būti įtrauktos į psichotropinių medžiagų sąrašą. Tai yra nepaprastai techninis klausimas. Uh, yra pateikta rekomendacija PSO generalinio sekretorijos e, gruodžio 8 dieną, visai neseniai, praeitais metais. Rekomendacija e, patarė tas medžiagas įtraukti į konvencijos reglamentuojimo medžiagų sąrašą. Šį kovą valstybės narės balsuos toje sesijoje, kuri, kaip jau sakiau, vyks neužilgo, ir būtų iš ties naudinga pristatyti vieningą ES poziciją. Tikimasi, kad visos institucijos susitars ir laikysis vienodo nuseklaus požiūrio. Taigi ši iniciatyva, kurios imasi parlamentas ir taryba, Stelkia dėmesį į septynias naujas psichoaktyves medžiagas. Mintis yra tokia, kad joms turi būti taikomas kontrolės priemonės europinių lygmenių. Taryba pateikė e, sprendimo projektą dėl šių septynių psichoaktyvių medžiagų. Ir dabar reikia patvirtinti tą sprendimo projektą. Yra septynių, septynių nuomonių projektai, nes kiekvienai medžiagai yra teikiamas atskiras e, pranešimo projektas. Taip turi būti padaryta būtent dėl to, kad e, taryboje tai fiksa darbas. Aš Paėmiau visus šios pranešimus kartu, kad būtų nuoseklumas užtikrintas ir, ir kadangi ir praeitie dirbome dėl psichaktyvių medžiagų, taip pat mes tiesiog siekiame, kad požiūris būtų nuoseklus ir vienodas dėl visų medžiagų, kad, kad tikrai sparčiai galėtumėm patvirtinti savo poziciją. Tai aš labai tikiuosi, kad galėsime tą padaryti be pakeitimų ir labai prašau visų šešėlinių pranešėjų dirbti kartu su manim, kad galėtumėm kaip galima greičiau uh, viską padaryti ir kad būtų galima balsuoti ir čia, ir po to parlamentas galėtų visą paketą patvirtinti plenarnėje sesijoje. Tiesiog noriu informuoti, kad kalbant apie 2015, 2015 metus, buvo 19 um, naujų medžiagų uh, dar įtraukti sąrašą. Skaičius psichoaktyvių medžiagų yra nepaprastai didelis ir būtinai reikia jas įtraukti į kontroliuojimų medžiagų um, sąrašą ir tą padaryti kaip galima greičiau, nes tai yra labai svarbu dėl visų. Ačiū. Matei kolegos, aš paaiškinsiu Jūs prašote, kad nebūtų pakeitimų, jeigu įmanoma, arba būtų kaip galima mažiau, geriausiai būtų šiso, kad jų nebūtų. Tai dabar šešėliniai pranešiai, kas nors norėtų pasakyti. Roberta? Štai kodėl jūs laukite. Taip, na, jūs kalbėsite EVP e, šešėlinio vardu. Aš pasis atsakau Rislaštose um, mūsų šešėlinio pranešėjo vardu. Jis dabar yra Libane, išvažiuojamoje misijoje, taigi atsiprašosi ir labai prašo padėkoti pranešėjai už jos pristatymą ir pranešimus. Dabar dėl mm, tų septynių tarybos įgyvenančių sprendimų jis pažymi, kad šių naujų psichoaktyvių medžiagų e, platinimas ES, kai kurios iš jų prilyginamos heroinui, dėl jų jau 196 žmonės yra žuvę nuo 2017 metų, taigi yra mm, MCDDA e, mokslinis komitetas parengęs nuomonę, kad šios e, psichoaktyvios medžiagos kelia pavojų gyvybei. Kai kuriuose pranešimuose netgi yra paminėta, kad kai kurios organizuotos nusikaltėlių grupuotės dalyvauja platinančią medžiagą. Ir tikrai EPP labai e, prisideda prie šio pasiūlymo, kad būtų sugriežtinta kontrolė šių medžiagų visoje ES ir kad tikrai visose valstybėse narėse būtų taikomos kontrolės priemonės šioms medžiagoms. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti kitų frakcijų vardu? Ne, puiku, tai tada. Aš žinau, kad pirmininkaujančios valstybės ir komisijos atstovai atvyko būtent dėl šio punkto. Tai gal pirma taryba. Ne, dar Helga? Ne? Pone Stevens, ECR vardu dar noriu pasakyti, taip? Hartelijk bedankt, voorzitter. Um, ik wil heel graag de. Labai ačiū, pirmininkė. Uh, Norėčiau labai šiltai padėkoti pranešėjai, tai tikrai puikus atliktas darbas dėl visų šių medžiagų. Aš absoliučiai žemiu jos atliktą darbą, tai yra nepaprastai techniškas klausimas. Aš visiškai sutinku, kad geriau yra, kad nebūtų pakeitimo. Aš labai tikiuosi, kad ir kiti kolegos taip pat atsilieps į jūsų raginimą. Aš tikiuosi, kad viską bus galima patvirtinti kaip galima greičiau. Dabar pirmininkaušios valstybės galbūt pasisakymas trumpai labai. Good afternoon. Thank you. Labadiena, ačiū pirmininkė. Norėčiau Jūs trumpai informuoti, kaip vyksta darbas taryboje, rengiantis dalyvavimui ES ir valstybėms narėms 61-oje e, artėjančioje narkotinių medžiagų komisijos e, sesijoje vienoje. Tai yra horizontali darbo grupė, kuri dirba dėl šių klausimų, parengė būtent tuos dokumentus sausio vasario mėnesiais. Dabar jau trečiam susitikimui e, rengiamasi kovo mėnesį. Ir galvojant apie e, dalyvavimą 61 e, sesijoje, sausi komisija pateikė pasiūlymą, kad būtų priimtas tarybos sprendimas dėl pozicijos, kokia turėtų būti suformuota ES vardu Mm, ir kuri turėtų būti pristatyta 61 narkotinių medžiagų komisijos sesijoje dėl to, kad į narkotinių medžiagų e, konvencijos 61, kuri pakeista 72 protokolų, į tą įprastinių ir psichotropinių e, medžiagų sąrašą, taip pat 71, kad būtų įtrauktos šios papildomos medžiagos. Šis pasiūlymas yra teikiamas atsižvelgiant į pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir jungtinių tautų tautų generalinio sekretoriaus uh, gruodžio mėnesio kreipimasi dėl to, kad būtų įtrauktos naujos medžiagos į Junktinių tautų konvencijas. Taryba paremė uh, išsakytą poreikį, kad reikia suformuoti ES poziciją, kuri būtų pristatyta šioje artėjančioje 61 sesijoje, kadangi iš tikrųjų uh, Tie sprendimai 12 naujų medžiagų įtraukimo į atitinkamas Junktinių tautų konvencijas, jų sąrašus turi tiesioginio poveikio taip pat ir ES teisės aktams dėl narkotikų ir tuo pat metu leidžia ES valstybėms narėms kalbėti vieningų balsų vienoje. Vasarį horizontaliai darbo grupė pasiekė susitarimo dėl to pasiūlymo, kuris formaliai bus patvirtintas Teisingumo vidaus reikalų taryboje kovo 8-9 dienomis. Taip pat, kalbant apie 61-ąją narkotinių medžiagų komisijos sesiją. Ši horizontalios darbo grupė nusprendė patvirtinti Suomijos parengtą rezoliucijos projektą, kuri buvo pateikta kaip ES rezoliucija rengintis būtent 61-ai sesijai Ženev... E, e, e, vieną, nes tikslas yra paremti narkotinės medžiagas lab, analizuojantas laboratorijas ir jų rekomendacijas dėl narkotinių medžiagų įtraukimo į jungtinių tautų um, narkotinių medžiagų sąrašas, sąrašus konvencijų. Yra siekiama paremti tokių laboratorijų darbą ir jų pastangas ir todėl šioje rezoliucijoje yra raginamos valstybės narės sustiprinti laboratorijas, kurios užsima narkotinių medžiagų analizę, tam, kad būtų galima dėti daugiau pastangų efektyviai um, atliekant laboratorijų darbą ir, ir, ir keitimas informacija dėl neseniai į sąrašus įtrauktų medžiagų, kad būtų galima stiprinti ir mokslinius tyrimus, ir mm, e, tokių medžiagų analizę. Taip pat atsižvelgiant į tą sesiją, pirmininkaujantį valstybę kartu su komisija e, rengia e, šalutinį ES renginį dėl narkotikų ir tamsio interneto, darkneto. Ir kartu dirbsime čia su kitomis valstybėmis narėmis ir palaikysime e, Taip pat reguliarų dialogą su Brazilija, taip pat reikia paminėti ir konsultaciją su JAV, su Rusija, su kitomis valstybėmis. Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Thank you, Mr. Sekov and Mr. Mihuk from the... Ačiū. <clears throat> Dabar komisijos atstovas, panas Mihuk. Ačiū pirmininkė. Na, manau, kad kadangi dokumentų paketas yra gan techninis, tai neturėčiau leisti per daug smulkmenas, tačiau turiu du pastebėjimus. Pirmasis būtų, kad iš tikrųjų, kaip jau girdėjome, šios medžiagos yra labai stipriai veikiančios ir labai pavojingos, dėl to labai svarbu, kad greit sureaguotumėm ir kad iškart imtume nedelsdami jas kontroliuoti. Dėl to norėčiau labai padėkoti ir pranešė, ir komitetui už tai, kad greitai sureagavo ir sparčiai išnagrinėjo šį dokumentų paketą. Na ir dar vienas pastebėjimas, galbūt turėčiau paaiškinti, kodėl mes siūlome kontroliuoti septynės medžiagas Europos mastu, kada yra tuo pačiu jau vykdoma tarptautinių kontrolė. Na, kaip žinote, komisijos pasiūlymas remiasi MCDD e, įvykdytų rizikos vertinimu ir mm, situacija yra visiškai aiški, kada yra pateiktas rizikos vertinimas, komisija turi pateikti pasiūlymą arba bent jau paaiškinti, kodėl neteikia jokio siūlymo. Tačiau peržvelgus e, rizikos vertinimą mes e, net nesobėjojame, kad turime kažką pasiūlyti. Kita vertus, Ehm, šiuo atveju mm, procesas tarptautiniu mastu vyksta netaip jau greitai ir aiškiai. Pavyzdžiui, rugsėjai, kai mes e, susikėme su jais, dar nebuvo aiškių pasiūlymų, kokios kontrolės priemonės bus taikomas tarptautiniu mastu. Net ir dabar dar iki galo neaišku, e, kaip per kovo sesiją e, ketina balsuoti, dėl kurių medžiagų. Tai Dėl to mes nusprendėme, kad šitas septynės medžiagas dabar turėtumėm įtraukti į kontrolio medžiagų sąrašą europiniu mastu, neprisiždami prie tarptinio proceso, paskui laukti, kas vyks toliau. Kągi, ačiū ir dabar vėlgi pranešėja. Labai ačiū. Dėkoju visiems už jūsų pasisakymus. Mes turbūt visi suvokiame, kad tai yra labai svarbus pranešimai ir šį klausimą iš tikrųjų reikia išnagrinėti kaip galima sparčiau tam, kad šios medžiagos taptų reguliuojamos. Manau, kad visi mes suprantame, kiek skubus yra reikalas, dėl to dar kartą noriu padėkoti visiems už palaikymą. Ačiū pranešėjai visiems kolegoms, kurie pasisakė. Tuo ir baigėme šios dienos posėdį ir pradėsime rytoj šį ryto darbą 9 valandą nagrinėsime nuo CEPOL klausimo. Taip pat e, mes prašė informuoti, kad e, rytoj vyks vėl streikas. Nežinau iki galo, kokios pasiekmes grėsia, bet visi turėkite tai omeny. Jūs nestreikuojate, bet Briuselis tikrai streikuos. Nežinau, ko tikėtis, bet pradėkite turbūt judėti į darbą kiek anksčiau panašu, kad rytoj nusimato generalinis streikas, visuotinis streikas. Taigi, keliaudami atitinkamai planuokite viską, turėkite omenyje. O dabar, kolegos, dėkuoju visiems už kantrybę ir um, dėkuoju, kad pavyko šiandien nuveikti visą planuotą darbą.